kryžiui ir visiems žmonėms, kurie aukoja savo patirtį ir gyvybės, gelbėdami kitus. Ačiū, ponia, už šią pastabą. Taigi, dabar matau, kad yra apie nemažai balsavimų.